Herzlichen Dank. Herzlich willkommen. Schön. Ponios ir ponai, laba diena. Džiaugiuosi, kad susirinkote, nors pakankamai negausiai kol kas. Norėčiau paprašyti jūsų eidimo sukeisti vietomis trečią, ketvirtą darbo tvarkės klausimus. Nežinau, kodėl tą reikia padaryti, bet reikia. Be to, balsavimas praties nuo 9 darbo tvarkės klausimo, o dėl 11 klausimo Ispanijos ministrė atstovaus valstybės sekretorius atsakingas už mokslinius tyrimus. Jeigu neprieštaraujate, patvirtinsime darbo tvarkę su minėtais pakeitimais, todėl periname prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo - cheminio, biologinio, radiologinio ir brandolinio saugumo didinimas Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos cheminio, biologinio, radiologinio ir brandolinio saugumo veiksmų planas. Rengiame nuomonę, e, kolega Franko yra atsakingas e, ir iš karto jam suteiksiu žodį, prašom. Je vous rappelle que les dispositions en matière de sécurité intérieure et de protection physique relèvent de la responsabilité. Noriu Jums priminti, kad saugumas, e, fizinė apsauga yra valstybių narių kompetencijos rytis, tačiau bendradarbiavimas ir derinimas Europos lygmenių atrodo yra būtinas vis vien. Todėl Europos planas dėl cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio saugumo didinimo. Daugiau yra svarbus žingsnis pirmin kovojant su terorizmu, e, kuris yra realus pavojus po rugsėjo 11-osios. Svarbiausias šio plano tikslas apimantis, kuris apima apie šimtą priemonių, tai yra paremti priemonės, kurį imasi valstybės narės šioje srityje ir apibriežti pagrindus geresniam bendradarbiavimui tarp privataus ir viešojo sektorių. Taigi dabar e, valstybių narių eilė imtis e, veiksmų ir mes norime jas paraginti įgyvendinti planą kaip galima greičiau ir efektyviau. Jau praėjo metai po komisijos komunikato paskelbimo praeitų metų birželio 24 dieną. Na, metai yra ilgas laikotarpis, kai nebuvo jokių politinių signalų iš Europos parlamento. Galimybė, kad masinio naikinimo ginklai paklius į teroristų rankas, yra vienas didžiausių pavojų saugumui Europoje. Taigi, nors Europoje ir nebuvo jokio didesnio išpolio Europoje turime renktis blogiausiam atvejai. Tų vadinamų nešvarių bombų, e, kurimas panaudojant radioaktyvės medžiagas, pavoktas iš kažkur galėtų būti vienas, viena didžiausių pavojų sveikatai. Tas pats dėl juodlėgės išpoliai ir panašiai, ko yra pasteikę jungtinės valstijos. Aišku, mes nenorime sėti panikos, tačiau turime užtikrinti, užtikrinti kad viešosios institucijos uh, E, yra budrios ir e, imasi atitinkamų veiksmų. ES planas yra racionalus planas e, šią prasme, nurodantis prevenciją, susiekimą ir reagavimo, paremtas šiais, šiais trimis ramščiais. Mums reikia, aišku, noro imtis veiksmų įgyvendinimo ir vykdyti e, taikomosius tyrimus. Aš noriu kreiptis į Europos Sąjungą, kad jį sustiprintų tarptautinės, tarptautinius veiksmus ir pastangas, kad neplatinimo e, standartai būtų, e, būtų skleidžiami visame pasaulyje ir būtų draudžiamas brandolinis ir biologi, cheminis ir biologinis ginklas. Ten, kur ITRE turi savo kompetenciją, tai aš tose vietose raginu protingai bendradarbiauti valstybėms narėms, kai kurios valstybės šios saugumo priemonių ėmėsi daugiau, tačiau mums nereikia dubliuoti esamų technologijų ar veikti išblaškytai. Turime sujungti savo ekspertų tinklus, turime sutelkti visas turimas galimybės. Pats laikas, mano nuomonė, numatyti Europos pramonės politika civiliniai saugai. Jei būtų pagrįsta bendrais standartais, e, sertifikavimu ir įranga. Labai dažnai verslo įmonėms sunku pakliūti Junktinių valstybių ir Kinijos rinkas dėl e, ten esamų kriterijų, kurių mūsų verslo įmonės negali tenkinti. Taigi padarykime tą patį čia. Nustatykime kriterijus ne, neužkirtami kelio mūsų pramonės įmonėms juos įgyvendinti. Taip pat turime vykdyti taikomosius tyrimus šio saugumo srityje. Prieš pradedant įgyvendinti brangias programas, pirmiausia, reikia išsiaiškinti esamų technologijų galimybės ir jų galimybę, galimybę na, jas pateikti į rinkę. Pirminkė, aš noriu pabrėžti poreikį kurti bendrus mokymo centrus Europoje, kad galima būtų tam, ką žinome, suteikti tam tikrą struktūrą. Taip pat reikia vykdyti struktūrizuotą uh, tarptautinį bendradarbiavimą. Na ir žinoma, kolegos, man bus labai įdomu išgirsti jūsų nuomonės apie tai, ką aš pasakiau. Ačiū. Herzlichen Dank. Ačiū kolega Henčių, socialistų šešėlinis pranešėjas. Prašom. Am fost desemnat shadow raportor din partea grupului SD pentru acest raport de opinie și am uh, onoarea și plăcerea să colaborez cu... Ačiū. Esu šešėlinės pranešėjas atstovaujantis socialistų frakcijai. Man labai malonu turėti šią galimybę dirbti kartu su pranešėju ponu Gastonu ir su visais kolegom kurios domina šis klausimas. Yra e, du etapai HBRD veiklos reguliavimo ir koordinavimo komisijos komunikatas paskelbtas prieš metus. Taryba jau ėmėsi ne, ne vienos reikiamos priemonės, kurios yra įgyvendinamos dabar. Uh, 2011 metais komisija turi pateikti įgyvendinimo ataskaitą. Krizų neišvengsime. Matom, kas e, įvyko Meksikos įlankoje, pamename žemės drebėjimą Haityje ir nors šių nelaimių negalime išvengti, galime valdyti savo reagavimą į jas, galime siekti sumažinti riziką susijusią su šiais reiškiniais. Taip pat norėčiau pabrėžti kai ką, ką reikėtų stebėti, nuo ko nereikėtų nuleisti akių šiame pranešime. Ponas Gastonas sakė, jog reikia pabrėžti, e, kokie svarbus moksliniai tyrimai, technologinė veikla, kalbant apie HBRD produktus, ypač kalbant apie prevenciją. Iš tiesų kalba eina apie mūsų gebėjimą pasitikti iššūkius, kuriuos sukuria teroristų grupuotės. Žinoma, tyrimus galima vykdyti per septintą pagrindų programą, kaip kad ir rekomenduoja komisija savo komunikate. Uh, Dabar dėl HBRD teroristinių išpolių prevencijos, manau, būtų naudinga sukurti duomenų bazę kartu su Europolu, ją įtraukti visas HBRD medžiagas, kad būtų galima stebėti nelegalią priekybą mm, šiomis medžiagomis. Tačiau taip pat turėtumėm stebėti visus teroristinius incidentus susijusius su HBRD medžiagomis. Komisija taip pat turėtų pasinaudoti galimybėmis, kurias teikia internetas reiktų supažindinti ir informuoti piliečius apie tas priemonės, kurių jie turėtų imtis nelaimės atveju. Komisija turėtų stebėti ir oficialius, ir nelegalius tinklalapius, kur pateikiama informacija apie HBRD medžiagas arba kurios parduodamos. Komisija taip pat turėtų žinoti apie tai, kas vyksta tyrimus rytėje ir turėtų konsultuotis, kai tai reikalinga ir kai tai tinka pagal. Thank you E, Lisabono sutartį. E BRD medžiagų naudojimas turi didžiulį poveikį piliečių e, gyvenimui, gyvybei ir mes turime gebėti reaguoti į kiekvieną incidentą. Ir tai reikia daryti bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Dėkui. Ačiū, ponas Riubych. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Franko. Maničiau, saugumas mums yra labai aktualus. Čia ES turi prisimti didesnę atsakomybę. Komisija juda teisinga kryptimi. E, turime pasirūpinti e, tinkamą prevenciją jautriuose srityse E, kai pažiūrime, kągi galime pasimokyti iš e, visų valstybių narių, pasikeisti patirtimi, taip pat konstatuojant e, problemas būtina atlikti vidinės peržiūras, turiu omenyje, kad visos problemos visose valstybėse narėse turi būti atvirai įvardintos, tai leis užtikrinti tinkamą reakciją. Uh, Turime parengti tinkamus reagavimo planus. Gerai, kad jie būtų suderinti tarp visų valstybių narių. Tai leistų pasižiūrėti, kokios valstybės narės geriausia pasirengusios, ką kitos iš jų gali pasimokyti. Taip pat valstybių narių saugumo ekspertus būtų gerai sukviesti į vieną salę, kad jie e, kartu sukurtų pridėtinę vertę ir pasiektų geriausią rezultatą. Manyčiau, e, ta e, slengstinė sistema yra gera, galima siekti, kokia yra pažanga, galima ieškoti pigiausio ir efektyviausio sprendimo, šiais krizės laikais, kuriant saugumo architektūrą, turime užtikrinti mm, tinkamo e, taupimo lygį. Džiaugiuosi, kad komisaras Oettinger pakvietė e, naftos gavėjų įmonės pasitarti E, ką reikia daryti su naftos gavimo metu išsiskiriančiomis dujomis, e, kaip spręsti su tuo susijusias problemas, žinoma, kokia yra situacija pasaulyje, pavojinga. E, Noriu išreikšti paramą ponui Franko bei pabrėšiu dar baigdamas, kad šis klausimas visiems Europos piliečiams yra nepaprastai svarbus. Ačiū. Dabar ponas Tori, prašom. Grazie, Presidente. Anch'io ringrazio. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Franko už puikų darbą. Taip pat pritarčiau tam, ką, ką tik pasakė ponas Riubigas. Man atrodo, kad įkvėpimo gali mums suteikti mūsų įgauta patirta, dėl, patirtis dėl to poreikio e, žinoti, kas vyksta įvairiose šalise. Prieš teikiant kokius nors pasiūlymus, reikia sužinoti, kokia yra geriausia praktika, kuri galėtų būti taikoma visų 27 valstybių narių lygmenių. Taigi aš pritarčiau pono Rubigo pasiūlymui. pradėti konsultacijas tarp ekspertų iš 27 valstybių narių saugumo srityje. Taip pat turėtume, tu turėtume sužinoti, kaip jie organizuoja savo darbą, kaip jie siūlo reaguoti į kritinės situacijas. Ir šiomis, prie šių temų, kurios buvo iškeltos, norėčiau pridėti dar vieną dalyką. Tai yra gana jautrus klausimas. Tuo pat metu aš manau, kad verta apie jį kalbėti. Nežinau, kas vyks po šios diskusijos. Gal mums ir mes ir sugalvosime pateikti pakeitimų, tačiau turime turime atkreipti dėmesį tai, kaip panaudojama informacija negatyviai ir pozityviai. Žinoma, kad informacija yra reikalinga prevenciniam darbui, kad žmonės žinotų, kas vyksta, kad piliečiai žinotų, kokie pavojai gali jiems iškilti ir kokios priemonės yra prieinamos spręsti problemas. Tačiau, kaip ką tik čia buvo paminėta, turime šiek tiek patirties iš dėl keulių gripo epidemijos praėjusią žiemą. Tuo atveju, man atrodo, buvo daug informacijos teikiama mano šalyje ir turbūt kitose šalise teikiama informacija e, sukėlė didžiulį nerimą tarp piliečių. o vyriausybės tuomet nutarė įsigyti labai didelius kiekius vaistų palyginti su pačia faktinė problema. Žinoma, kad klausimas yra labai jautrus, bet aš manau, turime aptarti atvirai tą informavimo klausimą. Ir galbūt kažkokią formą būtų galima jį įtraukti ir čia. Apškiuot, bitte. Ponas Haimans prašė žodžiu. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and of course. Ačiū, ponė pirmininkė. Susidomėjimu išklausiau pranešėjo, šešėlinių pranešėjo ir komiteto narių pasisakymus. Tiesa, komunikatas patvirtintas prieš metus ir nemažai padaryta jau nuo to laiko taryba pritarė veiksmų planui praėjusiu metu pabaigoje. Galbūt galėčiau informuoti komitetą, kad, kad patariamoji grupė pradėjo darbą jau vasario mėnesį. Ten dalyvauja valstybių narių ekspertai, kurie padeda komisijai ir e, valstybės narėms įgyvendinti veiksmų planą. Tai yra labai svarbi institucija, kuri aptarė tuos klausimus, kuriuos čia minėjote. Taip pat pogrupiai yra sukurti kurie aptarė kiekvieną veiksmų plano dalį atskirai, kad būtų galima pasinaudoti geriausiamis turimomis žinomis. žiniomis. Mes taip pat bandome užtikrinti, kad mokslinių tyrimų darbo atvarkė atitiktų e, tą veiksmų planą ir visą tai vykdama per privačią viešąją partnerystę. Ir mes, aišku, norime paklausyti jūsų diskusiją tačiau mums atrodė, kad klausimai, kurie čia buvo iš, iškelti, susilauks ir mūsų paramos. Ačiū. Äh, Ačiū, baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą. Noriu atkreipti dėmesį, Liepą grįšime prie šio klausimo dar kartą. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas. Europos standartizacijos ateitis, ponas Biutikofer jau pasisakė šią temą. Ir vėl jam suteiksiu žodį. Ponas Butikofer, ši nuobodi standartizacijos tema tampa labai karšta. Šyryt vyko dviejį pusryčiai. Per juos aptarėme šią temą pramoninkai e, labai domisi, mažas vidutinės įmonės domisi. Imko e, komitete vyko labai įdomus e, klausimas šią temą, daug ten naudingo sužinojau. Taigi po šių pokalbių susidarė man įspūdis, kad kai kurios mintis, kurias bandžiau hmm, išdėstyti susilaukia atgarsio. Mažoms vidutinėms įmonėms labai svarbus reikalavimas, kad PPO principai ir normos būtų paisomos, būtent skaidrumo, atvirumo principas. Nekarta buvo atkreiptas dėmesys, kaipgi svarbu e, suinteresuotosiams pusėms tiek valstybių narių, tiek E, europinių lygmenių konsultuotis ir kalbėtis. Trijose srityse yra problemos e, – sąnaudos, standartų sudėtingumas bei dalyvavimo problema. Kalbant apie sąnaudas, nepaprastai svarbu parengti stand, kad būtų galimybė parengti standartus už protingą kainą, kad būtų pateikti standartų sąrašai internete, kad ten jie būtų nemokami, prieiga prie jų nemokama, taip pat e, būtų užtikrinta galimybė dalyvauti diskusijose dėl standartų. Taip pat svarbu supaprastinti standartus Ypač e, siekiama sumažinti e, nuorodų skaičių kiekviename standarte. Taip pat pažymėsiu, jog per šiandienos klausimo IMKO komitete teisingai buvo pažymėta, kad standartų klausimų svarbu užtikrinti bendradarbiavimą su moksliniais tyrimais, e, turi būti sustiprintas, taip pat su akademinė bendruomenė reikia aktyviau bendradarbiauti ir mm, dėl dešimtosios dalies techninė pastaba aš pažymėjau, kad būtų neblogai, jei komisija stengtųsi koordinuoti standartizacijos veiklą su tarptautiniais partneriais vokiškas vertimas e, nėra visiškai tikslus, pasirinktas žodis yra pernelyg griežtas, todėl e, norėčiau paprašyti, kad vokie, vokiškoje versijoje taip pat būtų žodis koordinacija. Pirmininkas jau ištaisyta. Gerbiamas pirmininkė kolegos, visų pirma, norėčiau pareikšti pagarbą, padėkoti nuomonės referentui už kokybišką e, darbą. Jo pasiūlymai pagerins tai, kaip veikia Europinė standartizacija ir sveikinu jo pastangas padaryti šį e, procesą skaidresniu, atviresniu. Tai, kad e, turi būti įtraukti vis, visos suinteresuotos šalės. Tai būtų svarbus žingsnis tuo tikslu. Turėtumėm užtikrinti, kad aplinkos sauginės vartotojų asociacijos būtų gerbiamos, kaip priimimi sprendimai dėl standartų. Dar vienas svarbus dalykas yra užtikrinti tai, kad tinkamai e, būtų gyvendinama standartų priežiūra. Turėtumėm sukurti ir tinkamumo kriterijus, nustatyti toms institucijoms, kurios kūrė standartus. Ir galiausiai reikia užtikrinti, kad turėtumėm e, tinkamus informacijos srautus dėl standartų ir turėtumėm numatyti galimybės vykdyti informavimo kampanijas. Dėkui. Frau Tikau als nächste. Pane Tikau. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau pasveikinti poną Biutikofer su parengta nuomonė. Ypač dėkinga už indėlį į šios dienos simko surinktus klausimus. Tai, tai nedažnai surengiama yra, kadangi Europoje standartizavimas nėra labai plačiai žinomas, nors e, tai yra esminės svarbos ir, ir Europ, visos Europos konkurencingumui ir vidaus rinkos veikimui. Todėl manau, kad šiuo, šią nuomonę turėtume paraginti komisiją paspartinti procesą. Komisijos pažadėto komunikato tvirtimo procesą turiu galvoje. Tai bus, būtų na, komunikatas dėl Europos standartizavimo sistemos e, integravimo, nes žinoma, tas komunikatas jėsi labai glaudžiai su visų standartizavimo paketu ir labai svarbu, kad įvardytumėm tas priemonės, e, kurios turėtų būti tame pakete. Jos turėtų būti įtrauktos ir veiksmų planą, kuris būtų pridedamas prie komunikato. taip sukurtumėm labiau integruotą Europos standartizavimo sistemą, lengviau bū, prieinami būtų standartai, e, ypač e, novatoriškoms, dinamiškoms bendrovės ir galėtumėm sustiprinti ES vaidmenį, e, nustatant, kuriant tarptautinius standartus nekalbant jau apie tvarų finansavimą visos su standartizacija susijusios veiklos. Ponas Butikofer sakė, kad kartais dėje standartizacijos kaštai yra pernelik dideli smulkio vidutinio verslo įmonėms. Būtent jos yra novatoriškos, pateikia gerų idėjų, bet labai dažnai jos neturi galimybės um, pasinaudoti europiniais standartais, prieigos neturi prieigų. Žinoma, e, tie standartai svarbus pramonės sektoriui, tai yra būdas konkurencijai skatinti ir taip galima panaikinti kliūtis, norint naujiems žaidėjams pateikti į rinką. Todėl svarbu, kad būtų nustatyti standartai norėčiau pasakyti, jog labai svarbu, kad pagalvotumėm ir apie visą komunikacijos aspektą. Ir dėje širit per seminarą matėme, kad bendradarbiavimo nepakanka tarp uh, mokslinės bendruomenės, tyriejų ir Europos standartų organizacijų. mokslininkai turi labiau įsitraukti į tą procesą ir daryti tai anksčiau, į patį procesą standartų rengimo e, kūrimo. Manau, kad mūsų komitetas turėtų būti reguliariai informuojamas komisijos apie įgaliojimus kurie yra suteikiami standartizavimo veiklai vykdyti įgaliojimus paprastai kasmet komisija suteikia arba kas pusmetį. Ir um, tai yra susiję ir su pačia veikla, ir su finansavimu. Taigi dar kartą norėčiau um, pasveikinti ponę, poną Butikofer. Pateikėme pasiūlymų dėl pakeitimų, kuriais siekiame tik tai pagerinti tekstą. Ir dar labiau akcentuoti e, standartų vaidmenį Europoje. Dėkui. Ponas Riubiai, ačiū. Tikrai džiaugiuosi, kad įsibėgėja diskusijos, standartizacija, patentų klausimas, tai didelė parama mažoms vidutinėms įmonėms. Būtina pasinaudoti mokslinėmis žiniomis, kuris yra standartizuotos, aiškios, už kurių slypi daug inovacijų. Šiandien daug išgirdoma apie teisingo standarto paieškos problemą. Komisija turėtų pagalvoti, kaipgi ateityje standartus, standartai būtų taip sukūrėmi, kad būtų galima juos lengvai rasti internete. Taip pat santrumpos turėtų būti aiškios, taip pat jos turėtų būti daugia kalbės, tai leistų visai Europai e, pasinaudoti e, standartais. E, kitas klausimas hm, suinteresuotojų pusių, organizacijų įvairiausiai įtraukimas į standartizacijos veiklą. Žinoma, tos organizacijos dirba įvairiai, tačiau turime kažkaip tą formalizuoti. Valstybės narės, parlamentas e, turėtų e, susitarti dėl bendros procedūros, e, turėtumėme užtikrinti, kad standartų kokybė būtų vienodai aukšta, kad tvirtinantis institutai veiktų gerai Žinoma, dar turėsime išsiaiškinti dėl dvipusio ar daugiašalio pripažinimo, ar vienas standartas galiojantis vienoje valstybėje narėje automatiškai pripažįstamas ir visur kitur. Reikia pagalvoti, ar tokia išeitis būtų geras metodas. Tai reikštų, kad Europos standartizacijos institucijos turėtų siekti suderinti savo veiksmus, išvengtų bereikalingos tarpusavio konkurencijos. Nepamirškime, kad MVI pagrindinis siekis yra kaip įmanoma daugiau naudos gauti šioje srityje ir išvengti papildomų sąnaudų. Ponas Lange, ačiū prisijungsiu prie ponios Tikau, ponė Butikofer. Gal reiktų išsakyti dar papildomą reikalavimą komisijai pagalvoti apie e, artimiausių metų e, pradėsiama Europos standartizacijos reforma. Mums reikia visuotinės reformas, kadangi daugelis klausimų kitaip nebus išspręsti. Reiktų e, pajudinti reikalų šioje srityje. Taip pat turėtumėme atsakyti į klausimą, kaip Europos standartai globaliame pasaulyje e, padėtų sustiprinti Europos pramonininkų situaciją. Taip pat turėtumėme pagalvoti apie standartizacijos proceso paspartinimą bei sertifikaciją sertifikavimo suteikimą. Tai leistų užtikrinti naujausiams technologijoms e, tinkamus standartus, kaip įmanoma greičiau. Mes daug kalbame apie judumo klausimą, bet kaip sunkiai vyksta standariza standartizacijos procesas, kalbu tiek apie elektros lizdus, apie elektromobilius, visa tai juda į priekį labai lietai, nors visa tai gali sukurti labai daug darbo vietų Europoje. Taigi turime galvoti apie standartizacijos paspartinimą ir naujų technologijų greitesnį įtraukimą. Dabar dėl standartų supaprastinimo ir sąnaudų. Žinoma, paprastinti reikia, bet nežinau, ar sudėtingumas yra e, šiandien didelis, didelė kliūtis. Šiuo metu, kiek žinau, MVI standartą gauti kainuoja e, apie tūkstantį ar pusantro tūkstančio eurų. Ir sukūrus standartą iš to gaunama ekonominė nauda. Taigi nežinau, ar sąnaudos yra didžiausia problema? Pirmininkas tikrai geras klausimas, dabar ponė Satori. Grazie, prezidente. E... Ačiū, pirmininkė. Pritariu tam, ką sakė dauguma kolegų. Manau, kad turime pasinaudoti šią progą, panaudoti šį pradinį diskusijų etapą, pasinaudoti juo dabar, nes rudenį yra planų renkti įvairiausius pranešimus e, šią temą pramonės komitete, vidaus rinkos komitete. Man atrodo, kad didžiausias susirūpinimą mums kelia e, yra tai, kas yra susijęs su kainomis, sąnaudomis, ypač kai kalbam apie mažas ir vidutinės įmonės. ir problemos, su kuriomis jos susiduria. Nes atrodo, at visos problemos kliūtis ir kyla iš to europinio ligmens, todėl ir sprendimas, kuris numatytų aiškius pareigojimus supaprastinti taisyklės, būtų vertingas siektinas tikslas. Dėl pateiktų pasiūlymų norėčiau pakomentuoti paskutinį klausimą dėl koordinavimo su tratoniais partneriais, ypač jungtinėmis valstijomis. Manau, kad tai turėtų tapti normaliu normalia taisykle, bendra taisykle. Patvirtinant naujas Europ... taisyklės Europoje, turime žinoti, kas vyksta kitose šalyse. Nes tai gali reikšti, kad priešingų atveju mūsų pramonė būtų tiesiog baudžiama. Mes turime suvokti, kokį poveikį kitų šalių veiksmai gali turėti ir kokie, koks pasirinkimas mums būtų teisingas. Noriu padėkoti, kad įtraukite šį dešimtą punktą e, ir tai turėtų būti bent, tapti bendra taisyklė, o nebūti taikoma laikas nuo laiko, kaip yra dabar. Euh, Ponas Weberis, aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Butekovui po, po, už atliktą darbą. Na, standartai, kuriuos tvirtiname, yra taikomi paslaugoms ir prekiams. kurios gali būti taip pat ir importuojamos. Tai yra standartai, yra skirti tam, kad ir apsaugotų Europos vartotoje. Ir papildomas dalykas, kurį norėjau čia dar pridėti galbūt nėra susijęs tiesiogiai su pono Bitkovo nuomonė, kuri yra skirta specifiniams klausimams. Aš norėjau pasakyti, tai kas yra susijęs su inspektavimais ir patikrinimais. Žinoma, standartų reikia, jų gali būti įvairiausių ir daug. Tačiau Man įdomu, ar kontrolės procedūros yra pakankamos, ypač kalbant e, su kitais partneriais kitose šalise. Mes turime standartus, bet nežinome, ar jų yra iš tikrųjų laikomasi. Nes procedūros gali būti ne visai tinkamos juos įvertinti. Taigi, E, formuojant Europos standartizacijos veiklą reikėtų atkreipti dėmesį ir į šį specifinį aspektą, kokių procedūrų turime ir kokių institucijų turime, kurios garantuoja, kad mūsų patvirtinti standartai yra taikomi paslaugoms ir prekiams pagamintiems Europoje ir tiems, kurie importuojami į Europos Sąjungą. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ganz kurz, vielen Dank. Uh, Ačiū ponė pirmininkė. Dėkui kolegoms už pasisakymus. Norėčiau atsakyti į keletų užduotų klausimų. Pone Weissenhor, kuri komisijoje direktorėte yra atsakinga už šį klausimą, dar kartą pažymėjo, komisija ketina rudenį ar kitų metų pradžioje pateikti paketą dėl standartizacijos. Taigi, jis eis toliau negu mūsų nuomonėje aptariami klausimai, bus daug platesnis paketas. Kai gausime komisijos pasiūlymus, tuomet e, svarstysime, ar jų pakanka. Šiaip ar taip mes išjudiname reikalus su kolegos Kočiušnik iš Čekijos savos iniciatyvos pranašumu. Dabar sulauksime komisijos pasiūlymo dėl standartizacijos. Klausimas, ar e, sąnaudos yra pagrindinė problema. Nesakyčiau, kad e, sąnaudos yra ta didžioji bėda. Tačiau po pono Kotsojani pasisakymo tapo aišku, kad e, sąnaudos yra viena iš problemų. Kita, e, kitas klausimas yra MVI įtraukimas. Vienur jis yra didesnis, kitur mažesnis. Kita mm, problema prieiga prie normų. Ponas Riubik apie tai pasisakė, kad kartais standartai yra nevisiškai suvokiami. Ir trečia problema yra e, sąnaudos. Žinoma, ne, ne, negali būti visi standartai nemokomi. Tai sugriautų tam tikrus verslo modelius jie iš principo yra pakankamai veiksmingi, bet mm, turėtų būti kažkokie pasiūlymai MVI, tam tikri standartų paketai, kuriuos galėtų šios įmonės gauti už mažesnę e, kainą. Taip pat turėtų būti mažiau nuorodų, standartai patys turėtų būti aiškesni. Būtent e, tokios problemos MVI yra pagrindinės. Taigi sąnaudos nėra pagrindinė problema, bet e, viena iš problemų. Ir ponė Vaizenaru iš komisijos, prašom. Norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Butikofer ir iš tiesų mes e, planuojame parengti standartizacijos e, paketą. Kaip sakyta, šiandien bus komunikatas parengtas iki šių metų pabaigos, kartu ir veiksmų planas. Uh, Aš e, suprantu, kad jūs norite, kad mes greitai veiktumėt, bet aš manau, kad tai yra procesas, kuriam prireiks e, laiko. Na, iš standartizacijos norim kažko tai naujo. Pagal europinius teisės aktus buvo aiškiai nustatyta sistema, kaip suteikiami įgaliojimai kurti suderintosius standartus e, pagal teisės aktus, o dabar norime, kad būtų bendradarb, bendradarbiaujama Europos standartizacijos organizacijų siekiant novatoriškumo, tai peržengia dabartinę taikymo sritį ir tai reiškia, kad reikia naujos procedūros. Taip, tai reikia nagrinėti, visų pirma, e, reikia, kad visi suprastų, kokia ta procedūra bus, reikia susitarti dėl jos ir gal ne per teisinius pakeitimus tai reiktų e, daryti, bet galbūt pasižiūrėti, kokias priemonės priemonės naudojam, įrankius, kokius naudojam, išbandyti vietose, tai reikėtų, nes dabar tas standartizacijos procesas veikia pakankamai neblogai ir mes turėtumėm e, elgtis taip, kad nieko nesunaikintumėm, kas, kas veikia. Uh, Tačiau turėtų būti aiškiai suvokiama, kad prašom kažko tai naujo. Prašome, kad standartizuotojai uh, imtųsi kažko tai naujo pagal Europinius teisės uh, aktus. Ir iš čia kyla nauji iššūkiai. Kaip sakiau, pradėsime tas diskusijas dabar. Tačiau, kaip sakiau, tai yra procesas, kuris turi vykti iš. Uh, apačios į viršų, tai turime daryti su įmonėm, standartizacijos e, organizacijom, nes tai procesas, e, kuriame nedominuoja komisija. Tai procesas vykdomas kartu su standartizacijos organizacijom. Aš suprantu, kad jūs norite, kad viskas vyktų e, greitai, bet jei leisite man išsakyti asmenę nuomonę, manau, kad turime duoti tam pakankamai laiko. Dėkui. Labai dėkoju. Primenu, kad rytoj yra pakeitimų pateikimo termino pabaiga, tai yra tiesiog išimtis, tiesiog atkreipiu dėmesį, e, kad toks faktas yra, turime spėti su vertimais, kitais administraciniais darbais. Taigi baigiame nagrinėti šį darbų tvarkės klausimą ir baigėsi mūsų šiandienos posėdis, baigėme savo atvirą posėdį. Tęsime darbus rytoj, o netrukus prasidės koordinatorių posėdis, kuris bus uždaras.